Grazie. Dėkuoju. Toliau. Atsiprašau. Prašau, ponė. Aš tengiuosi atkreipti e, pirmininko dėmesį dar pirmadienį ir dabar norėčiau atkreipti Norėčiau trupti jūsų dėmesį į tai, kad reikėtų išreikšti užuojotą Airijos e, žvėjų organizacijai. Praeitą savaitę penki žvėjai prie Korko pakrantės patyrė nelaimę. Šeši žvėjai patyrė nelaimę, penki žuvo ir vienas išgyveno. Ir gal mes galėtume taip pat pagerbti šių žvėjų atminimą. Sicuramente, collega, fatto bene a fare questa sottolineatura. Ci associamo. Jūs visiškai teisingai atkreipėte mūsų dėmesį į, į šią problemą ir mes visiškai pritarėme tam, ką Jūs pasakėte. Ponas Simpson.